Ačiū visiems pasisakusiems Europos parlamento nariams. Pirmininkė, ačiū. O dabar žodis poniai Geringer de Odenberg. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Būtama pranešėja, tikrai labai džiaugiuosi, kad galėjau parengti tą tekstą kartu su žmonėmis, kurie yra labai kūrybingi ir kurie labai įsitraukia į šį darbą. Dabar mes žinome, ką yra nuveikęs peticijų komitetas ir kaip mes ketiname orientuoti mūsų būsimą darbą. Pranešimų tikslas yra pagerinti darbo peticijų srity, kai kas kritiškai vertina pranešimo tam tikrus elementus. Pirmininkė stabdo kalbėtoją, prašymą kalbėti lėčiau. Jeigu kai kas kritiškai vertina tam tikrus pranešimo elementus, tai yra puikia naujiena, nes visa tai rodo, kad dar lieka darbo, kuris turi būti atliktas. Dar daug ko reikia nuveikti ir iš tikrųjų kiekvienas tas žingsnis padės pasiekti geresnių rezultatų, tai padės veikti dar efektyviau piliečių labui. Ačiū ponui komisarui Avramopulos už jo paaiškinimus ir norėčiau pasakyti, kad darbas prie šio pranešimo pareikalavo daugelį žmonių įsitraukimo. Ačiū visiems šešėlinėms pranešėjams, kurių siūlymai ir pastabos buvo ypatingai naudingi. Marina Albiol, Heinz Becker, ponia Becera ir Eleonora Levy. Julija Reda taip pat ir buvo iš tų, kurie dirbo labai aktyviai. Ačiū visiems patarėjams ir juristams mūsų komiteto. Ačiū komiteto sekretoriatui dirbusiems prie šio pranešimo su Ledat Kapison, Vivien Börn, Nikolai Ida ir kolegė Koškina. Um, kolega Pires ir Karolina Kotsperska, mano padėjėja, taip pat nusipelno padėkos žodžių. Nepaisant nuomonių skirtumų, mes visi kartu dirbome prie šio pranešimo, kuris nukreipia mūsų darbus tam tikrą kryptim. Ačiū, sako pirmininkė, diskusiją baigėme, balsuosime už dviejų su pusę minučių. Ir tiek kol kas skelbiu posėdžio pertrauką. Jį pradėsim vėl po dviejų su pusę minučių.